Posėdis atnaujinamas, vakar dienos posėdžio protokolas ir tekstai yra paskelbti. Jeigu kas nors prieštarauja, galite pareikšti tai dabar. Pirmininkas gavo APP e pasiūlymą.